O dabar perėsime prie balsavimo motyvų paaiškinimų. Good. Empezamos por el informe de la señora Stiller sobre los productos de la construcción. Tiene la palabra. Pradėsime nuo ponios eh, Stiller eh, ataskaitos pranešimo dėl statybos produktų. Ponas Kalinovski. Ačiū, ponė pirmininkė. Statybos sektorius yra labai svarbi ekonomikos šaka bet kurioje šalyje. Tad jeigu norime paskatinti augimą, neturime pamiršti šio svarbaus sektoriaus. Mes visi suprantame, kaip svarbu užtikrinti, kad statybos objektai būtų saugus nesvarbu jie valstybiniai ar privatus pastatai. Šio pranešimu siekiama pašalinti kliūtis prekybai, kad sklandžiai galėtų e, cirkuliuoti statybos produktai konkurencingomis kainomis. Ir tai taikoma visai Europai. Aš visiškai pritariu tam, kad reikia didinti šios sektorius darbuotojų saugą. Ačiū. Ačiū, ponas Antonijo C. Viena minutė. Señorías, los que no vayan a participar en la explicación. Tie, kurie nedalyvauja, net, nenori dalyvauti balsų aiškinime, prašau išeiti ir kaip galima tyliau tą padaryti. Prisipažinsiu, kad nelabai ką girdžiu, taigi dėl salerų pranešimą iš tiesų labai didelė statybų sektoriaus svarba Europoje ir šias problemas, kuriomis, su kuriamis susiduria 12 milijonų piliečių, galime, e, turime kelti. E, 12 milijonų piliečių dirba šiame sektoriuje. Reikia, kad būtų greunami įvairūs barjerai, techniški, techniniai, e, priekybiniai barjerai, kurie trukdo statyti. Ir taip pat e, e, norėčiau, kad būtų kuriama vieninga rinka šioje srityje. Aš sutinku, kad mažos ir vidurytinės e, statybos įmonės turi būti pripažįstamos. Reikia skirti ypatingą svarbą e, statybos produktų perdirbimui, tai yra labai svarbus elementas kovojant su klimato kaita. Reikėtų atkreipti į sveikatos problemas, su kuriomis susiduria šiame sektorijoje dirbantieji. E, labai įdomių dalykų numatė pranešėjas, tačiau to nepakanka, reikia ir toliau tuos pasiūlymus vystyti, tą padaryti kaip galima artimesnėje ateityje, kad e, dirbantys statybų srityje žmonės būtų kaip galima labiau apsaugoti. Mirtis darbe dar dėja labai dažnai pasitaikantis atvejis. Ponas Takula. Arvoisa puhemies, ensinnäkin haluan kiittää Katri Stiileriä tästä erittäin hyvästä raportista. On eri... Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, noriu padėkoti poniai Styler už e, svarbų pranešimą. Labai svarbu harmonizuoti e, rinkoje statybos produktus. Mums reikia geresnės kokybės pastatų. Nors šioje srityje yra labai daug konkurencijos, pati konkurencija nėra savaime tikslas. Mes turime galvoti apie rezultatus. Europoje statomi pastatai turi būti saugi, saugus jų vartotojams. Be abejo, pats uh, statybos procesas turi būti saugus darbuotojams reikia tinkamai atsižvelgti į sveikatą ir saugą darbę. Yra daugybė galimybių palyginti ES valstybių narių gerąją praktiką. Daugelįje šalių naudojamos kai kurios medžiagos nėra labai sveikos. E, Taip, turim, taip pat turime daug problemų dėl drėgmės, dėl pelėsio. Mes turime užtikrinti geriausios praktikos skleidimą ir už, e, užtikrinti, kad e, statybos produktai būtų geri ir kad pats procesas būtų tinkamas, kad būtų saugus statybos procesas, o žmonėms, kurie yra statybos produktų Mm, pastatų vartotojai galėtų ten geriau gyventi. Mes turime harmonizuoti šias saugos ir sveikatos priemonės. Ačiū, ponė, ponas Ahana, vieną minutę. Praėjusią savaitę į Londoną atvyko prancūzų, prancūzijos premjeras ir sakė, kad mes turime e, prisijungti prie pagalbos Europai projekto. Pamirškime truputėlį e, E, tą klausimą reiktų kištis į kažkieno problemas, tačiau čia turime pakalbėti apie pagrindinę čia minėtą logiką. E, jis sakė, kad Europos integracija nereikia, tad užtikrinkime didesnę integraciją. Ir e, jeigu mano automobilis sulūžo, tai tarytų mane reikėtų imti ir pasodinti prie kito didesnio automobilio sunkvežimio vairo. Tačiau problema ne ta. Ir mes dabar patys nebegalime daugiau savęs, save įpareigoti tiek užtikrinti rinką, tiek visuomenės nuomonės formavimą. Na, aš matau, kad jūsų balsavimo paaiškinimas visiškai nebuvo susijęs su šita tema. Tačiau, kadangi yra žodžio laisvė, tai galėjote ir pasisakyti. Ponios e, Štrifler pranešimas dėl humanitarinės pagalbos. E, keturios minutės ponui Mastela. Ponas pirmininkė, ES yra pirmoji humanitarnės pagalbos teikėja pasaulyje. Iš tiesų, 40 e, procentų tarptautinės humanitarnės pagalbos ES parama sudaro. E, ir mes matome, kaip ES konkrečiai įsipareigoja trečiosioms valstybėms, e, kurioms reikia pagalbos, toms trečiosioms valstybės, kurios yra labai pažeidžiamos. Humanitarinis konsensusas buvo apspręstas gruodžio mėnesį komisijos, parlamento ir tarybos ir tai yra didžiulis žingsnis šią linkmę. Aš norėčiau priminti, kad įsipareigojimai, kurie išplaukia iš šio susitarimo, galioja valstybėms narėms ir Europos komisijai. daug, daugiau ir daugiau e, veikėjų ir tiek civilinėje, tiek karinėje srityje įsijungia į šį darbą ir dabar jau pradedame pažinti vieni kitus ir galime e, geriau veikti, nepažeisdami vieni kitų kompetencijų. Taip, kad reikia, kad šis veikimas būtų ir toliau vystomas kontekst, europinėme kontekste. Ačiū. Ponas Antinu. Antinoru. Ačiū pirmininkė. Šiandieną mūsų patvirtintas ponios Štrifler Mm, pranešimas, beje, ją labai sveikinu, yra toks tekstas, kuris, kuriuo siekiama humanitarinę pagalbą padaryti e, labiau kryptingą. ES kviečia bendradarbiauti glaudžiau, kad būtų lengviau pasiekiamas konsensusas ir kad būtų sprendžiamas paprasčiau įvairios krizės ir kad pilnai e, būtų su jomis susidorojama. E, Reikia padaryti taip, kad humanitarnės pagalbos veikėjai dar labiau e, sąveikautų su, konkrečiai, su konkrečiais gyventojų sluoksniais. Ir dėka komisijos, dėka dvišalių pro programų mes turime padaryti dar daugiau negu padaryta iki šiol. Poreikis didžiulis, humanitarnės pagalbos išdalymas vis sunkėja e, ir pavojingėja, kadangi labai E, trapi yra tarptautinė aplinka, sprokstama tiesiog tarptautinė aplinka. Humanitarinė pagalba, pagalba yra skirstoma e, proporcingai ir ji turi būti teikiama aukoms atsižvelgiant į jų e, poreikius. Ačiū. Ponas Antoniotsi. Labai padaugėjo e, gamtinių katastrofų ir krizių taip pat. Tad matome, kad humanitarinės teisės tarptautiniu mastu labai pažeidinėjamos, kad humanitarinė erdvė mažėja. Ir Haitis, ir Pakistanas rodo, kad ES instrumentus kuriais siekiama teikti humanitarinę pagalbą, dar labiau reikia tobulinti. Aš pritariu bendrai pranešimo minčiai ir pritariu ypatingai tam, kaip ES turi skatinti humanitarinius principus ir kad ji niekada neturi nuleisti rankų Visą tai yra numatyta Lisabonos e, sutartyje, ES yra tarptautinė davėja, pirmoji da, e, humanitarnės pagalbos teikėja. Ir aš manau, kad visiškai normalus dalykas yra siekti toliau konsensuso bei vystyti veiksmo planą. Reikia teisingai pasiskirstyti mums tenkančias užduotis tarptautiniu mastu. To šalis, kurios gali e, teikti e, didesnę tarptautinę paramą, tą turi ir daryti. Ačiū, ponė Antonioci norėčiau suteikti žodį ponui Hanan. Vieną minutę. Atsiprašau, jūs nebenorite kalbėti, kągi. Pereikime prie ponios Sarbų pranešimo. Žemės ūkio pripažinimas strateginiu sektoriumi atsižvelgiant į aprūpinimą maistų saugumą. Ponas Hygins, vieną minutę. You, I... Ačiū pirmininkė su malonumu balsavau šį pranešimą, nes Apsirūpinimas maistu yra viena iš pagrindinių žmogaus teisių. Žemės ūkio sektorius turi patenkinti didėjančius piliečių poreikius, apsirūpinant maistu, nežiūrint klimato kaitos, energijos kainų augimą ir taip toliau. Pagal jungtinių tautų e, maisto ir žemės ūkio organizaciją maisto pagaminimas turi išaukti 70 procentų, kad būtų galima patenkinti e, viso pasaulio gyventojų maisto poreikį, kuris išaukti išauks iki, kai gyventojų skaičius išauks iki 9 milijardų 2050 metais. Apie 2 milijardai žmonių patiria nuolatinį badą. Aišku, skurdo lygiai yra įvairūs. Apie 16 procentų Europos piliečių vis dar gyvena žemiau skurdo ribos. Ir todėl mes šį klausimą turime e, spręsti su visų ryštų. Nauja žemės ūkio politika reikalinga po 2013 metų pripažįstant būtent tokią situaciją. Mums mažiausiai pirmiausia reikia to, kad būtų išlaikytas biudžetas bent jau toks, koks yra dabartinio lygio. Ačiū panai Higgins. Brody. Tak for det, herr formand. Parlamentet har i dag valgt. Ačiū pirmininkė. Šiandien parlamentas formaliai pasirinko pripažinti žemės ūkį tiki e, strateginiu sektoriumi. Liberalai to reikalavo ilgus metus. Mes taip pat pripažinome, jog žemės ūkis yra strateginės svarbos visuomenės veikatai tvariam augimui užtikrinti. Bet aš nežinau, ar mokyklinės programos aprūpinant vaisiais ir pienu ar e, rinkos rėmimo programos e, pieno sektorium, ar, ar jo susilaukt kokio dėmesio. Mes balsavome prieš atitinkamus pasiūlymus. Be abejo, žemės ūkiui reikia e, sukurti tinkamas sąlygas, tačiau aš nemanau, kad mokyklinės programos yra tinkamas būdas tai padaryti. Mes turime verčiau investuoti į mokslo tyrimus, mes turime suteikti ūkininkams galimybės panaudoti naujas technologijas ir ieškoti alternatyvių ūkininkavimo formų. Tačiau pranešimas bendrai buvo geras ir todėl balsavome už. Ačiū. Panas Mastela vieną minutį. Presidente, la sicurezza alimentare rappresenta ogni giorno un diritto. Ačiū pirmininkė apsirūpinimas maistu yra viena iš pagrindinių žmonijos teisių jį, būtina tai suvokti konkrečiai. Tik tai, kai yra fizinis, ekonominis, socialinis e, prie, užtikrintas e, prieinamumas prie maisto, tik tuomet bus įmanoma užtikrinti žmonių gyvenimą ir būtina atsižvelgti, tai būtina, kad užtikrinti tinkamą reakciją į tos iššūkius, kurie sėtini su apsirūpinimu maistu, tai yra klimato kaita, ekonominė krizė. Um, teritorinės pusiausvėros užtikrinimą ES. Mes turime skatinti ne vien tik tai mūsų produktų konkurencingumą, mes turime taip pat remti tradicinį žemės ūkį, ekologišką žemės ūkį vietos. Uh, platinimo tinklus. Tai yra vertingas indėlis į apsirūpinimą maistu. E, dažnai tai yra pats efektyviausias žemės panaudojimas atitinkamose regionuose pasirimentais metodais, kurie per ilgus laikus buvo ištobulinti būtent tose regionuose. Ačiū ponui Masela. Dabar ponas Kalinovskis, vieną minutę. Ačiū pirmininkė. mūsų kaip europarlamentarų vaidmuo yra pagerinti Europos piliečių gyvenimo standartus ir suteikti prieiga prie saugaus ir kokybiško maisto. Tai yra mūsų pagrindinis prioritetas. Maisto trūkumas ir krizės paprastai yra susijusios su socialiniais neramumais. Mes neturime joms, e, neturime leisti, kad jos atsitiktų besikeičiantis klimatas, gamtinės katastrofos bei ekonominė krizė e, kelia riziką maisto saugai. Ir daugelis žmonių badauja. Ir dėl šios priežasties mes turėtume žemės ūkiui suteikti ypatingą statusą, kad mes galėtume imtis e, skubių priemonių, specialių priemonių sukurti specialius instrumentus tada, kai vyksta maisto krize. Ačiū. Ponas Pirilo, vieną minutę. Ačiū pirmininkė. Maisto sauga ir tinkamas maisto tiekimo užtikrinimas yra vienas iš pagrindinių prioritetų visame pasaulyje. Labai esu patenkintas šiuo pranešimu, nes čia yra pripažinta maisto sauga ir saugus maisto tiekimas kaip pagrindinė kiekvieno žmogaus teisė. Ir galima, šį tikslą galima pasiekti, jeigu išspręsime du pagrindinius klausimus - rinkos uh, lakumas bei uh, E, maisto kainos bei e, maisto tiekimo patikimumas. Europa turi imtis bendrų efektyvių priemonių, norint užtikrinti maisto tiekimo saugumą. Ir žinome, kad e, dar ne vienodi saugumo standartai tarp ES maisto produktų ir tų, kurie atvyksta iš trečiųjų šalių. Ačiū. Ponas Jar, viena minutė. Ačiū pirmininkė, aš norėčiau pasakyti, kad e, šis pranešimas man labai patiko, nes žemės ūkis čia yra centre ir aš padariau išvadą, kad mes turime turėti stipresnę BŽUP. Ir e, aš dėl vienos nuostatos kitaip balsavau. Čia kalbama apie e, mytybos pagalbos programą Europos Sąjungoje. Man atrodo, kad tokia pagalba, kai, kad niekas ES nebadautų, turi likti prioritetu ES ir šitą problemą galima įspręsti tik pačiose valstybėse narėse, kai šios problemos iškyla. Ačiū, ponė Jar. Ponas Dots. E, viena minutė. Pone Dots. E, šitas pranešimas pabrėžia, kaip svarbu užtikrinti piliečiams e, saugų maistą. Taip pat labai svarbes visuomenės gerybės, kurias kūrė e, ūkininkai, gamina ūkininkai. E, be jokio pripažinimo. Aš pastaruoju metu kalbėjau apie tai, jog BŽUP turėtų e, būti paversta bendra aplinkosaugos politika, tačiau klaidingai buvo suma, e, sumanyta, kad mes galėtume apseiti be Europos ūkininkų ir tiesiog iš trečiųjų šalių importuoti maistą. Taip neturėtų būti. Mūsų ūkininkai turėtų būti remiami, kad kurtų, gamintų tokį maistą, kuris aplinkai ne, ne, nedaryti tokios žalos. Ir e, kainos turi būti lankščios, taip pat turi būti užtikrintas nulatinis maisto tiekimas. Taip pat turime turėti bendrą BŽUP stiprų biudžetą ir turime paraginti jaunus ūkininkus e, imtis e, ir užsitikrinti savo ateitį. Ir turime turėti efektyvesnius metodus, mažinti biurokratiją. Ir padėti mūsų ūkininkams. Ačiū. Ačiū. Vieną minutę ponui Jugijas. Ačiū pirmininkė. Per pastarąsias savaitės įvairūs parlamento komitetai nagrinėjo e, BŽUP klausimą ypač jos reformos klausimą po 2013 metų. Tarp pagrindinių BŽUP klausimų visada buvo maisto sauga. Tai reikia įvertinti atsižvelgiant į e, tas nuostatas, kurias šį rytą turėjome prieš save. Čia kalbama apie maisto saugumą kaip esminę teisę ir ta, tam reikia pritarti, tačiau e, reikia atkreipti dėmesį į tokius e, svarbius klausimus kaip dioksino skandalas. Pastaruoju metu dioksino buvo rasta ūkiuose tačiau ir paprastomis sąlygomis, kai panalizuoja visą gamybos e, grandinę, e, ūkininkų gyvenimo kokybę bei aplinką, kur tie produktai yra gaminami bei parduodami. Tai aktuolus klausimas. Ir šiame, bažu, e, šiame parlamente buvo aptarta labai svarbių BŽUP priemonių. Ačiū dabar ponas Matsakis. Viena minutė. Tai yra Mesaros. Uh, Ačiū. Maisto gamyba pasaulyje patiria vis didesnę grėsmę. Klimato kaitos nuspėti negalime. Tai yra vienas iš pagrindinių pavojų tiekiant saugiai maistą 9 milijardams e, žmonių, kurie gyvens 2050-aisiais mūsų planetoje. Ir maisto e, saugumas, maisto sauga taip pat patiria iššūkių, ne tik konkurencija tradicinė žemės, tradicinis žemės ūkis patiria grėsmę. Reikia paremti nedidelius ūkius. Dėl besikeičiančio klimato vis daugėja gamtinių katastrofų ir dėl to efektyviai nepavyksta panaudoti daugybės žemės plotų. Norint pasiekti išvardintus tikslus ir užtikrinti ūkininkams padarės pajamas, reikia išlaikyti bent jau turimą e, biudžetą. Ir BŽUP e, e, žemės ūkis turi būti labai svarbus strateginis sektorius šioje srityje, todėl aš balsavau už. Dabar viena minutė ponui Barabela. Jo nėra. Ponas Takula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 kad tas maistas būtų sveikas, švarus. Mane kiek neramina tai, kad daugiau dėmesio skiriame kiekybei, o ne kokybei. Ir todėl efektyvumas įgyja didesnę svarbą nei sveikumas to maisto, tačiau sveikas maistas, maisto sauga, tai yra labai svarbu mūsų vartotojams, kurie nori gauti um, maisting, maistingą, vertingą maistą. Ir Tuo pat metu labai svarbu išsaugoti tradicinį žemės ūkį, reikia pasirūpinti, kad mes galėtume apsirūpinti vietoje pagamintų maistų. Tai būtų daug geriau sprendžiant maisto krizės. Taigi labai svarbu, kad maistas būtų sveikas, kad mes gamintumėm kaip galima daugiau maisto vietoje, vietiniu mastu. Tam mums reikalingas, aišku, efektyvus e, europinis žemės ūkis, o valstybės narės turi ir toliau turėti galimybę išlaikyti savo žemės ūkio sektorius. Tai yra labai svarbu ES žemės ūkio ateičiai. Ponas Tatarela. Presidente, dopo aver espresso con convinzione il mio. Dėkoju, pirmininkė. Aš labai įsitikinęs balsavau už tokį svarbų pranešimą. Ir norėčiau pabrėžti 35 dalies svarbą. Tai yra aplinkosaugos komiteto nuomonė. Nuomonė labai struktūrizuota gerai ir iš tiesų tenais sakoma, kaip svarbu turėti Europos saugumo, maisto saugumo agentūrą, kuris sektų viso maisto kokybę bei imtųsi įvairių priemonių kurios būtų nukreiptos piliečių sveikatos apsaugai. Visos valstybės narės turėtų turėti atitinkamas e, nacionalinės struktūras, kurios atitiktų tokią europinę instituciją ir kurios bendradarbiautų su ją. Neseniai Vokietijoje įvykęs pavyzdys tikrai labai rimtas. Ir tai įrodo, kad mums kiekvienoje valstybėje narėje reikalingas E, reikalinga maisto saugos nacionalinė organizacija. Italijoje po to, kai buvo sukurta tokia organizacija, vyriausybė pakeitė nuomonę dėl biudžetinių sumetimų. Manau, kad biudžetas neturi tokių dalykų riboti. Ačiū ponui Tatarela. Tai tiek dėl. E, tiek dėl balsavimo aiškinimo, dabar pertrauka iki 15 valandos. Visiems skanaus.